Aš kreipsiuosi į išorės veiksmų tarnybą, kad būtų imtasi veiksmų. Dabar balsavimai. Kas už pirmąjį paragrafą prieš susilaikė priimta. Tre, trečiasis paragrafas, pirma dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už prieš <clears throat> susilaikė priimta. Trečioji dalis. Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Ketvirtoji dalis už. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Penktoji dalis pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. Šeštoji dalis. Vardinis balsavimas pradedame. Baigėme balsuoti. Priimta. Po trečiojo paragrafo antrasis pakeitimas valdys balsavimas balsuojame. Baigiame. Atmesta. Trečias pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtoji paragrafas Ketvirtasis paragrafas, pirmoji dalis. Balsuojame. Baigėme balsuoti priimta antroji dalis. Balsuojame. Baigėme balsuoti priimta trečioji dalis. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Ketvirtasis pakeitimas, penktoji pastraipa, balsuojame. Baigiame. Atmesta. Pradinis tekstas, vardinis balsavimas. Baigiame. Priimta. Šeštoji pastraipa dėl pirmosios dalies. Vardinis balsavimas pradedame. Baigime balsuoti. Priimta antroji dalis. Balsuojame. Baigime. Priimta. Penktas pakeitimas, septinta pastraipa. Varnis balsavimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Grįžtame prie pradinio teksto. Dėl pirmos dalies balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta antroji dalis. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Trečia dalis. Pradedame. Baigiame balsuoti. Tekstas patvirtintas. Šeštas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame balsuoti, atmesta. Septintas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Baigiame balsuoti, atmesta. Aštunta pastraipa, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devinta pastraipa. Keturios dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis. Vartinis balsavimas. Balsuojame. <clears throat> Baigiame balsuoti. Priimta. Trečia dalis kas už, prieš. Susilaikė. Priimta. Ketvirtoji dalis Vardinis balsavimas, kas už. Baigiame balsuoti. Priimta dešimta pastraipa, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas pakeitimas, varnis balsavimas, pradedame. <clears throat> Baigiame balsuoti. Atmesta. Devintas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 11 pastraipa, dvi dalis, dėl pirmos dalies kas už, prieš, susilaikė, priimta, antra dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 12 pastraipa 3 dalis dėl pirmos dalies, kas už prieš susilaikė priimta, antra dalis, kas už prieš susilaikė priimta, trečia dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Dešimtas pakeitimas varnis balsavimas. Pradedame. Baigime balsuoti atmestą. 11 pakeitimas vardinis balsavimas pradedame. Baigime. Atmesta. 13 pastraipa kas už, prieš susilaikė priimta. 14 pastraipa dvi dalis dėl pirmos kas už, prieš susilaikė priimta. Antra dalis kas už, prieš susilaikė priimta. 15 pastraipa, 12 pakeitimas, varnis balsavimas, pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pradinis tekstas dėl pirmos dalies, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame priimta. Dėl antros dalies pradedame balsuoti. Baigime. Priimta. 13 pakeitimas vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Konstatuojame dalis A, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas, priimta B konstatuojami dalis. Kas už prieš susilaikė priimta. C. Kas už prieš susilaikė priimta. D. Kas už prieš susilaikė priimta. Po H. Pirmasis pakeitimas. Vardinis balsavimas pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos vardinių būdų. Pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikiname rezoliucijos autorius. dear colleagues before proceeding to the vote allow me for a short personal Kolegos, prieš pradedant balsuoti trumpas asmeninis pranešimas. Jūs turbūt žinote, kad spalio 15 dienos rinkimuose Austrijoje žaliųjų esu pagrindinė kandidatė. Todėl aš paliksiu šį parlamentą ir paskutinį kartą mm, vadovausiu balsavimams. Čia noriu padėkoti Jums. Noriu padėkoti Jums už darbą, bendrą darbą su Jumis per pastarosius aštuonerius metus. Dalyjausi su Jumis bendradavimo, o ne konfrontacijos dvasia. Būtent ji mus jungia bent jau daugumą mūsų Europos parlamente jį jungia. Ir dirbau vicepirmininkę, buvo nuostabus metai. Galiu Jums pažadėti, kad čia patyrusi Europinio bendradarbiavimo dvasę ją nusinešiu į Austrijos parlamentą ir mielai dirbsiu su Jumis ir ateityje, nors eisiu ir kitas pareigas. Juk mums reikia stipraus ne tik Europos parlamento, bet ir nacionalinių parlamentų. Ačiū. Dabar tęsime balsavimą. Valiant pranešimas tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimas. Penktas pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Baigtas pirmasis nagrinėjimas parlamente. Kitas pranešimas mato valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos tarptautinės Atlanto tūno apsaugos komisijos. Ketvirtas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau. 34 pakeitimas. Pakeliant rankas prieš už. Susilaikė. Priimta. Baigtas pirmas. Kitas balsavimas, balsuosime dėl ponios Head pranešimo moterų ekonominis įgalėjimas ES privačiajame ir viešajame sektoriuose. Antras punktas, pir, pirminis tekstas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Devintas punktas, pirminis tekstas, keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaikę Patvirtinta. 15 punktas, pirminis tekstas, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 19 punktas, pirminis tekstas, keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaikę. Norėčiau patikrinti. Tikriname, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau 21 punktas, pirminis tekstas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 23 punktas, pirminis tekstas, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 25 punktas, priminis tekstas, dvi dalys, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta, antroji dalis, keliant rankas kas už, kas prieš, susilaikę, norėčiau patikrinti. Taigi balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 27 punktas, pirminis tekstas, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, man atrodo, kad priimta. 28 punktas, pirminis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 31 punktas, pirminis tekstas dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, irgi priimta. 35 punktas, pirminis tekstas, dvi dalys, pirmoji dalis, partinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta antroji dalis, vardinės balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 39 punktas, pirminis tekstas, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta norėčiau patikrinti. Taigi, pradedame balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 42 punktas, pirminis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 44 punktas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 45 punktas, pirminis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 48 punktas, dvi dalys, pirminė, pirminis tekstas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta Atmesta. 52 punktas, pirminis tekstas dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 50 gerai, tikrinkime. 52 punkto antroji dalis, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 55 punktas, vardinis balsavimas. Prašau, aš atsiprašau, 56. Atsiprašau, sako pirmininkė, atsiprašau. Grįžtame prie 55 punkto, pirminio teksto ir balsuosime keliant rankas, kas už, kas prieš. Susilaikę, atmesta. Tikriname. Gerai, tikriname 55 punktą. Tikriname elektroniškai. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 56 punktas, vardinis balsavimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 57 punktas, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Gerai, tikrinkime. Nors man atrodo buvo aišku. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 59 punktas, pirminis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 61 punktas, dvi dalys, pirmoji dalis, partinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Antroji dalis, partinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 62 punktas, vardinis balsavimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 63 punktas, pirminis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. D. Konstatuojamoji dalis, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta, Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, irgi patvirtinta. S konstatuojamoji dalis, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, irgi patvirtinta. AD konstatuojamoji dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimų. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Kitas balsavimas dėl ponios Jimenez Beseri, Beseri Bario pranešimo. ponas Karver dėl vedimo tvarkos. Dar kartą bandykite įsijungti mikrofoną, prašau. Puiku. Atsiprašau, kolegos. Panašu, kad mano balsavimo aparatas nelabai veikia. Aš nedažnai balsuoju už, bet tai atveju, kai noriu balsuoti už, Kažkodėl mano aparatas neveikia. Gal galėtų technikos darbuotojai pasirūpinti, nes reikia sutvarkyti mano balsavimo aparatūrą. Jūs norite, kad e, technikas būtų atsiųstas e, sutvarkyti šią problemą. Taip, labai prašyčiau technikos darbuotojus ateiti ir sutvarkyti pono Karverio balsavimo aparatūrą. Dabar e, ponios Jimenės Beseril Barijo pranešimas dėl mažėjančios plėtinės visuomenės erdvės problemos sprendimo besivystančiose šalyse. Pirmiausia, balsuosime dėl penktojo punkto pirminio teksto dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, irgi patvirtinta. Gerai, tikrinsime. Antroji penkto punkto dalis. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Devintas punktas, priminis tekstas, keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaikę, irgi patvirtinta. Septynioliktas punktas, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, irgi patvirtinta. 23 punktas, pirminis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikę. Mm, norėčiau patikrinti. Balsuojame dėl 23 punkto, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Nedidelė persvara, bet vis tiek atmesta. 32 punktas, dvi dalys, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, irgi priimta. 36 punktas, priminis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Vardinių balsavimų balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dėkojame pranešėjai. Kitas balsavimas dėl ponios Vozembek Brionidį pranešimo, Piliečių laisvių teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimas, kova su kibernetiniais nusikaltimais, pirmasis balsavimas dėl 38 punkto, pirminio teksto, keliant rankas kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 78 punktas, pirminis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikę, irgi patvirtinta. P konstatuojamoji dalis, pirminis, jūs norite tikrinti 78 punktą. Puiku, balsuojame dėl 78 punkto. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. P konstatuojamoji dalis, pirminis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikę, irgi patvirtinta ta pati dauguma, man atrodo, bet gerai, tikrinkime. P konstatuojamoji dalis, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Kitas balsavimas. Balsuojame dėl pono Biuti Koferio pranešimo ES politiniai santykiai su ASEAN. Ir pirmiausia balsuosime dėl vieno pakeitimo, kurį pasiūlė pats pranešėjas, keliant rankas, pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Ir dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimų. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas patvirtinta. Dėkoju, dėkoju ir pranešėjui. Ir ačiū Jums visiems ir skanių pietų. Like... Gerbiami kolegos, noriu pakviesti tuos, kurie palieka posėdžių salę, tai daryti labai greitai, kad galėtume pradėti balsavimo paaiškinimų procedūrą. Dėkoju. Gerbiami kolegos, pradėsime balsavimo paaiškinimų procedūrą ir pirmiausia pasisakys kolegos dėl dėrybų su Junktinė karalystė dabartinės padėties. Prieš suteikdama žodį pirmam